Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Mėlyjei kolegos, norėčiau visus pasveikinti susirinkus ir dabar mes išgirsime tarybos pranešimą dėl Čekijos pirmininkavimo programos. Bus jį pristatyta ir aš norėčiau pasveikinti čia atvykus Čekijos ministrą pirmininką.